Chers collègues, bonjour à tous. Brangus kolegos, laba diena. Pradėkime posėdį, norėčiau pirmiausia patvirtinti darbo tvarkę, turbūt nėra jokių pakeitimų ir galime patvirtinti darbo tvarkę. Tuomet iš karto galime eiti prie antrojo punkto. Parlamentas nutarė priimti rekomendacijas tarybai pagal 118 straipsnį, ruošiantis 20 metų E, tikrinimo procedūrai, nusinklavimo sutarties tikrinimo procedūrai ir paskirtas pranešėjas yra Sven Mikser, Sudamokratai. Pirmas dalymas nuomonėmis įvyko praeisą savaitę, sausio 23 dieną ir plenarė sesijoje bus tvirtinama 14 savaitę, kovo antrąją plenarę sesiją. Taip pat parlamentas nutarė patvirtinti pranešimą savo iniciatyvą dėl tokia šalio kontrolės, e, ginklų kontrolės režimo iššūkius, taip pat pranešės yra Sven Mixer. Pranešimo projekto pirmas svarstymas vyks po dešimtosios TNP starties e, vertinimo konferencijos. Tuomet norėčiau pasveikinti su Izumi Nakamitsu, generalinis kadras pavaduotoja ir nusiklaimo reikalų vyriausioje galiotinė. Labai dėkoju Polina Kamits už tai, kad sutiko atvykti į mūsų posėdį pasidalinti nuomonėmis su pakomitečio nariais. Taip pat dalyvauja delegacija su JAV. Sveikinuosi Jackie Jones, vicepirmininkė, kuri atvyko į posėdį. 19 metų spalio mėnesį sutikome mes e, New York'e, kai dalyvavome vizite Junktinės tautas. Ir dabar šiandien susitinkame jau Europos parlamente, Briuselėje, kad būtų galima svarstyti klausimą, kuris pastaruoju metu yra itin svarbus. Tai yra 20 metais vykstanti brangių e, ginklų neplatimo starties peržiūrėjimą. Taip pat apie tolesnę brangių ginklų kontrolės starčių ateitį. Kaip tik šis sustarimas e, šventė 50 metį, tai yra pamatinis sustarimas. Nuo įsigaliojimo 70 metais šis sustarimas labai prisidėjo prie to, kad e, nebūtų platinamas branduolinis ginklas, kad būtų mažinami arsenalai. Taip pat skatinama taikiai naudoti branduolinę energetiką ir siekiama sukurti zonas, kur nebūtų branduolinio ginklo. Turint galvoje dabartinį kontekstą, kaip sparčiai prastėja taptinė padėtis, branduolinių ginklų vaidmuo vis dar darosi svarbesnis Matome, kad valstybės nepasitik viena kitomis, taip pat e, pritaikomos vis naujos technologijos branduolinių ginklų, nes atidina tai pavojų. Taip pat kyla ir pavojus, kad gali būti kiberatakų prieš branduolinius ginklus arba prieš jų kontrolės sistemas. Po keleto mėnesių TNP bus dešimtąjį kartą peržiūrima. Ir vėlgi situacija turbūt bus dar sudėtingesnė, galvoju, taptinių kontekstą vis dar nepavyksta atsakyti branduolinio ginklo Korejos pusėsalį, taip pat e, JAV pasitraukė iš sutarties su Iranu, taip pat Iranas pažinė sutartį. Dėl to Prancūzija, Vokietija ir Nekalystė pradėjo tam tikras procedūras dėl šio pažeidimo. Taigi vis, visi šie elementai rodo, kad šios diskusijos yra itin svarbios šiuo metu, turint galvoje, kad nebuvo padaryta pažangos po peržiūrėjimo konferencijos 15 metais, negalime leisti, kad ir šį kartą nebūtų jokių apčiopimų rezultatų po starties peržiūrėjimo. Todėl ES turi dirbti kartu su jungtinėms tautomis, dirbti ranką rankon ir reikia užtikrinti, kad būtų rezultatų, kad būtų galima atskurti pasitikėjimą ir kad būtų galima sukurti gerą kontekstą daryboms. Nes mūsų visų bendras interesas yra, kad būtų apsaugotas nusiginklavimo procesas ir reikia rasti konsensusą. Dėl to, kaip būtų galima sutru, sustiprinti e, sutartį pagal jos jau veikiančius tris ramščius. Manome, kad visos valstybės turi įsitraukti visapusiškai, kad būtų galima perėti per visus prieinamosius etapus, nusinklavimo etapus, ypač e, reikia mažinti branduolinio ginklo svarbą nacionalinėse politikos ir karo doktrinose, Taip pat reikia mažinti branduolinių ginklų panaudojimo pavojų ir taip pat reikia didinti įsipareigojimą nenaudoti branduolinių ginklų ir laikyti branduolinių ginklų naudojimą kaip e, nepažydžiamą e, sąlygą. Taip pat e, praeisiais metais e, žlugo INF sutartis. Jie ilgą laiką taip pat buvo pasaulinio saugumo ramščių ir tuomet Europos parlamentas paragino valstybės E, pasirašė šitarimą, Junktinės Amerikos valstijas ir Rusija, pradėti naują procesą su kitomis valstybėmis ir kurti naują daugia šalį procesą, kaip kontroliuoti šį e, ginklą Junktinių tautų kontekste. Ir šiandien dar kartą raginame abi valstybės dar kartą pradėti darbus, kad būtų parengtas e, teisiškai pareigojantis dokumentas, apribojantis vietinio nuotolio raketas dar, ir kad tai būtų pati dar prieš TNP sutarties peržiūrą ir taip pat raginame perpratesti New Star sutarties galiojimą. Manome, kad brandoliniai ginklai ir klimato kaita yra dabar dvi didžiausias grėsmės žmonijai ir šiuo metu pasakytina, kad ES bendrabiausia JAV, kad būtų galima kuo geriau užtikrinti konferencijos darbą šiais metais, kad būtų galima pasiekti realių rezultatų ir užtikrinti nuskatlamą per artimiausius dešimtmetį. Taigi, ponė Nakamitsu, jūsų užduotis tikrai bus e, sudėtingos labai. Be abejo, norėčiau užsakyti visą mūsų e, pakomečio paramą jums. Dabar suteiksiu žodį jums. So Labai ačiū, gerbimo pirmininkė. Labai buvo malonu išklausyti jūsų tokio turiningo, labai plataus pristatymo klausimų, apie kuriuos kalbėsime šiandieną. Aš esu labai laiminga, kad turiu galimybę kreiptis į e, labai svarbių Europos parlamento komitetų į svarbius parlamento komitetus e, nusiginklavimo klausimais. E, Kaip žinia, šiais metais vyks brandolinio ginklo neplatimo sutarties peržiūra. Jei rengėmės, taip pat e, pakalbėsiu ne tik apie tai, bet ir apie galimą naują ginklų kontrolės ir nusiginklavimo kontrolę. Girdime jau e, visame pasaulyje, e, ypač Europos sostinėse, balsų apie tai. Be to, ES vaidmuo vis dažniau minimas šiuose srityse. Dėl valstybių narių, manau, kad joms nusiginklavimas yra nacionalinio saugumo dalykas. Junktinėse tautose mes dažnai kalbame apie prate, vis prastėjančią aplinką saugumo tarptautinių ir tikriausiai šiame kontinente tai taip pat labai aštriai jaučiama. Nuo pat pradžių noriu pasakyti, kad mes, jungtinės tautos, e, žiūrime į nusiginklavimą, ginklų kontrolę ir brandarinio ginklo neplatinimą kaip priemonės, kurios leidžia užtikrinti saugumą. Tai nėra kažkokios utopinės svajonės. Mes iš ties norime kalbėti apie nusiginklavimą į įtraukiamus veiksmus, mes norime saugesnio pasaulio ir pasitelkėme šios e, veiksmus. Ginklų kontrolės tinklas, skaidrumas, pasikeimo stiprinimo priemonės, e, kurios atsirado per šaltai karą, ankstesnį šaltai karą ir po jo. E, atsirado E, bet, bet reikia suvokti, kad e, buvo galvojama apie tai, kaip užtikrinti tomis priemonės didesnį saugumą, tačiau ne viskas pavyko. Ir jūs minėjote vidutinio nuotolio e, brandolinių pajėgų sutartį. Tai yra sutartis atsiradusi po krizės. Ir E, tai sutarčiai žlugus Europos piliečiai dar kartą jaučia vidutinio nuotolio raketų pavojų keliamą ir tai yra labai rimta problema. Mes e, matome, kad vis stiprėja jausmas, jau grįžtame prie e, nestabilios, neprognozuojamos aplinkos vis labiau ir dėl to e, manome, kad reikia kalbėti išsameu apie ginklų kontrolę, branduolinio ginklo neplatinimą, nusiginklavimą yra privalomos esant tokiam kontekstui. Ir e, šie metai, 20 metai bus ypač svarbus, kadangi turėsime galimybę apmastyti padėtį, galvoti apie galimybės, pavojų nusiginkluojant pasaulį ir tikriausiai vienas iš svarbiausių dalykų bus brandolinio ginklo neplatimo sarties peržiūros konferencija. Aš dar grįšiu prie jos ir pakalbėsiu plačiau šiek tiek vėliau. Bet noriu pasakyti, kad Europos Sąjunga ir jos narės jau išsakė savo nuomonę kaip rėmėjos e, brandolinio ginklo ir ginklų kontrolės, e, ginklo neplatimo ir kontrolės rėmėjos. Ir nuo pat pradžios ES siekia, kad būtų atsisakyta e, tiek brandolinių, tiek kitų masinio naikinimo ginklų. Ir aš norėčiau nuo pat pradžių, pra, savo pasakymų pradžioje padėkoti ES valstybėms narėms už paramą, už bendrą darbą jungtinėse tautose, jų formuose. Dėkuoju Jums už e, tokią mums labai svarbę nuomonę. Aš nežinau, ar Jūs žinote, tikiuosi, kad taip, bet jungtinių tautų generalinis sekretorius 8 metų gegužės mėnesį pradėjo įgyvendinti darbo tvarkę nusinklavimo labui, siekiant užtikrinti bendrą ateitį. Uh, E, yra siekiama įvertinti iš esmės dabartinę padėtį, taip pat numatyta praktinių žingsnių visai lė, e, kuri leistų jungtinių tautų narėms žengti nusiginklavimo keliu. Yra numatyta 40 e, labai konkrečių veiksmų šiame kontekste ir aš labai džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad ES labai stipriai remia tuos e, veiksmus ir yra lyderė įgyvendinant juos ir man labai malonu, kad mes galime dirbti su ES šiuo požiūriu. E, dabar e, NPT peržiūros konferencija. Ji New York'e vyks nuo balandžio 17 iki 10 tos gegužės, 22 gegužės ir tai labai svarbus laikmetis pačiai sutarčiai. Šiais metais mes minėsime šios sutarties įsigaliojimą 50-metį. Taip pat e, jos pratesimo, nenumatant baigtinio termino 25-metį. Noriu pasakyti, kad e, tas sutartis užtikrina labai dėlę naudą visoms sutarties šalims. Pavyzdžiui, sutartis numato prievolės tikrinimo e, ne brandolinėms valstybėms, kad jos neįsigytų ir nekurtų brandolinio ginklo. Ir manau, kad tai yra labai svarbu tarptautinės bendruomenės saugumų užtikrinti. Taip pat sutartyje numatytos prievolės visoms šalims partneriams e, užtikrinti brandolinių ginklų panaikinimą Ir e, taip pat yra numatytos sąlygos penkioms branduolinėms e, valstybėms pagal NPT. Mes labai e, turime daug ko pasididžiuoti ir galime 50-mečio progą ir peržiūros konferencijos e, progą. Ir manau, kad jungtinės tautos pasinaudos šiomis galimybėmis. Taip pat yra labai nemažai iššūkių, kuriuos turime įveikti. Tris norėčiau paminėti šiek tiek išsameu. Pirmiausia, prastėjanti globali saugumo aplinka, jau šiek tiek užsiminiau apie tai. Tai turės e, dėryboms poveikio labai nemenko. Taip pat matome, kad susipriešinimas didėja tarp penkių branduolinių ginklų valstybių ir tai tikriausiai kėl susirūpinimą. E, šios penkios valstybės visuomet rodė labai stiprų siekį interesą e, išlaikyti šią sutartį kaip stiprią, tvirtą, aktualią. Ir Matome, kad santykiai ryšiai tarp šių penkių šalių vis tik tai silpnėja. Ir mes galime sudurti su gana rimtais strateginiais iššūkiais šio požiūriu. Antras dalykas - regioninės problemos, kurios gali dar labiau apsunkinti padėtį. Tęsiasi ginčiai nesutarimai dėl brandolinės E, programos su Irano Islamo Respublika. Aš žinau, kad tas klausimas yra labai aktualus ir jums. O NPT kontekste tai taip pat kelia nemažo susirūpinimo. Trečias dalykas - nepasitenkinimas tarp nebrandolinių valstybių dėl to, kad trūksta pažangos ar nėra pažangos žengiant brandolinio atsiglamio keliu. Uh, Aš e, minėjau privalomus įpareigojimus, kurios prisėmė brandolinės valstybės pagal sutartį, bet nemažai yra pasiekta, tai labai nedaug pasiekta, ypač pastaraisiais metais. Ir nebrandolinės valstybės e, dėl to reiškia nemenka nepastenkinimą. E, kai buvo apsispręsta 95 metais atsisakyti baigtinio sutarties termino, tuo metu buvo galvome apie tai, kad bus bal subalansuota gyvendami visi trys sutarties e, ramšiai. Tai yra taikus naudojimas, bendrinio ginklo neplatinimas ir nusiginklavimas. Matome, kad trūksta pažangos ir kai kurių programų atsisakoma. Jūs pirmininkai kalbėjote apie modernizavimo būtinybę. ir nusiginklavimas e, daugelį šalių dėl to kyla tam tikrų klausimų, keliami klausimai. Ir nusiginklavimo įsipareigojimų gyvendinimas, kurie prisimti 2000-2010 e, per peržiūros konferencijas dėl jų taip pat kyla klausimų. Ir mes apie tai galvojame žengdami iš šių metų peržiūros konferenciją. Valstybės šalis jau daug laiko skyrė apmąstymams, e, kokie turėtų būti rezultatai šių metų peržiūros konferencijos, kokius e, klausimus reikėtų įtraukti kam būtų pritariama. Vyko jau nemažai neformalių diskusijų ir konsultacijų. Taip pat e, yra klausimai, kurių negalima išspręsti prieš konferenciją ir valstybės narės E, dalyvaus konferencijoje, kuri truks keletą mėnesių. Mm, prasidės esminės diskusijos New York'e, tačiau jau yra keletas elementų, kurie galbūt atsispindės rezultatuose šios peržiūros. Tai labai tikėtina. Rezultatai bus paskelbti, kaip žinia, gegužės mėnesį. Pirmas dalykas, aš tikiuosi, bus E, patvirtinimas e, dar kartą įsipareigojimų, kurie užfiksuoti ankstesnėse peršios konferencijose. Taip pat atsiras naujas politinis įsipareigojimas, tikėtina, e, pagreitinti gyvendinimą įsipareigojimų ir bus apibriežti vertinimo kriterijai, elementai kad būtų galima įvertinti pažangą. Kitas dalykas - prieiga prie taikios brandolinės technologijos prietaikos. Uh, ir e, tai siejama bus su e, darnaus vystimos tikslų įgyvendinimu. Dar vienas dalykas e, - neplatinimo priemonių stiprinimas, ypač galvojant apie galimus silpnuosius aspektus. Pavyzdžiui, kai atsiranda nauji iššūkiai, tokie kaip naujosios technologijos, jūs tą minėjote jau pirmininkė. Dar vienas dalykas, tikriausiai bus e, atsižvelgta įvertinta visos praktinės priemonės susijęs su saugumo užtikrinimu. Mes pragmatiškai vidami daug ką galime padaryti, e, siekdami pasaulio, kuriame nebūtų brandolinių ginklų, įskaitant žingsnius, skirtų sumažinti brandoliniai rizikai ir remti iniciatyvas. E, plėtojant patikros standartams nusiginklavimo. Tai yra techninio pobūdžio diskusijos, bet tai yra dalykai, kuriuos galime atlikti, e, kai, pavyzdžiui, susitiks ekspertai ir pradės svarstyti apie paėgumus e, patikrai brandolio nusiginklavimo srityje ar specifikacijas techninės. E, manau, kad tokių rezultatų galime tikėtis, rengdamiesi peržiūros konferencijai ir uh, Koks geras dalykas. E, Gustavo Zorniam ambasadorius, e, paskirtasis vadovas konferencijos bus rytoj e, Ženevoje ir aš ten vyksiu ir sieksiu sutikti su juo ir aptarti tuos svarbiausius klausimus su juo. Ženevoje šiuo požiūriu vyksta labai rimtos parengiamosios diskusijos. Ir Europos Sąjunga taip pat mus labai remia, rengiantis tikimams e, tarp šalių partnerių. Mes esame taip pat labai dėkingi už tai. Dialogas e, visų e, šalių partnerių problemų pripažinimas, ypač blogėjant saugumo aplinkai, labai svarbu. Taip pat lankstumo dvasia tie elementai bus būtini tam, kad mes galėtume tikėtis e, pozityvių rezultatų. Ir valstybių, tokių kaip ES valstybės narės, e, dalyvavimas bus labai svarbus, jos gali suvaidinti iš ties svarbų e, vaidmenį, tapti tarsi tiltais, siekiant geresnio dialogo ar toleragiškų ambicingų rezultatų. Žinome, kad pozicijos labai skiriasi, yra daug susiskaidimo, dėl to mes tikimės, kad valstybės narės ES e, prisidės prie e, diskusijų pozityvios dvasios, e, prie lankstumo didesnio. E, tikimės, kad būtent diskusijų metu bus pademonstruotas lankstumas ir bus siekiama kompromiso. Tai labai svarbu ir aš labai tikiuosi iš jūsų tokio e, palengvinančio vaidmens. Europos Sąjunga. Sąjunga taip pat yra dvi e, brandulinės valstybės, kaip tai apibriešta sutartyje, ir jos palaiko ryšių su kitomis trimis. Ir Kaip sakiau, mes e, galime tvirtai pasakyti už nusiginklavimą, galvojant apie saugumo poreikius. Taip pat ES gali nepriklausomai tvirtai kalbėti apie tai, taip pat valstybės narės ir suvaidinti peržiūros konferencijoje tokiu būdu esminės svarbos vaidmenį. Sutarties peržiūros konferencija yra mūsų visų bendra atsakomybė. Mes visuomet kalbame apie tai, kad dvi valstybės šalis, kuris turi didžiausią bandolinių ginklų arsenalą, turi žengti šią linkmę, bet tai yra ir bendra prievolė ir ES gali pademonstruoti lyderystę tam, kad mes e, sėkmingai baigtume gegužę konferenciją šią. Jeigu galvotume e, plačiau, ne tik apie peržiūros konferenciją, aš kalbėjau apie toleregišką požiūrį. Manau, kad e, dabar vykstant tokiems pokyčiams saugumo aplinkoje mes turėtume galvoti ne tik apie 20 metus ir šią konferenciją, E, pasaulio įvykiai ir nepaprastai svarbus pokyčiai tokie kaip technologinė revoliucija, kurie keičia mūsų gyvenimą iš esmės, rodo, kad dabartinis požiūris į nusiginklavimą, kuris yra pirmiausia pagrįstas šaltojo karo ideologija ar laikotarpiu iškart po šaltojo karo, turi būti peržiūrėtas iš naujo įvertintas saugumo uh, padėties pokyčiai, e, vis e, labiau susiskaidęs pasaulis, taip pat galimybės ir iššūkiai, e, kurios atneša naujusios technologijos. Mes dažnai kalbame apie naujus iššūkius, bet susijęme tai su technologijomis, bet jos atneša ir naujas galimybės, ypač taikant patikros metodus. Taigi reikia galvoti apie visą tai ir galvoti apie daugelį šalių, daugelį ekspertų, apie tai, kad jie pradeda reikalauti naus e, vizijos į nusiginklavimą, naujo požiūrį nusiginklavimą, ginklų kontrolę. E, beveik visos jungtinių tautų narės, įskaitant ES valstybės narės, e, pasisako už tai. Ir Norėčiau aiškiai pasakyti, kad toji nauja e, vizija neturėtų reikšti, kad mes turime atsisakyti visų dabartinių taisyklių. Jungtinių tautų signalas yra labai aiškus ir generalinis sekretorius pats labai aiškiai yra pasisakęs, mes turėtume bandyti išlaikyti, apsaugoti dabartinę turimą priemonę ar priemonės, tos, kurios užtikrina saugumą, stabilumą mūsų pasaulyje Bet mes visi suvokiame, kad diskusijos apie galimą naują požiūrį ginklų kontrolę gali užtrukti. Bet tuo tarpu turėtume dirbti kaip galima labiau, siekdami išsaugoti tai, ką turime. O iš jungtinių tautų požiūrio taško galiu pasakyti, kad daugelis iš pagrindinių principų – kurie mums gerai tarnauja ir toliau turėtų būti pagrindas e, taikant globalų požiūrį į nusiginklavimą. Ir du labai svarbus elementai yra, tai yra visiškas bendrinių ginklų eliminavimas, atsisakymas ir normų prieš jų naudojimą išsaugojimas. Tai turėtų išlikti jungtinių tautų ir tautinės bendruomenės e, svarbiausiais dalykais. Mes tikriausiai visi siekime to bendro tikslo e, - užtikrinti pasaulį be brandolių ginklų ir turime ginti šį principą visi. E, egzistuoja techninis požiūris, kiesniai požiūriai į nusiginklavimą ir pagrindiniai e, principai turi būti siejami ne tik su diskusijomis, bet ir su praktiniais dalykais, kaip kad galimybė patikrinti ir tai turi būti negryžtamo pobūdžio veiksmai. Reikia e, užtikrinti taip pat skaidrumą. Tai yra labai svarbus dar vienas principas - atskaitomybė ir gyvendinimas. Kiti svarbus elementai jie ir toliau bus pagrindas bet kokių nusikinklavimo veiksmų. E, tie du labai platus principai yra mums labai svarbus, nepriklausomai nuo galimo požiūrio, e, kuris atitiktų 21 amžiaus poreikius. Ir taip pat mes turėtume įvertinti dabartinės priemonės, turėtume pagalvoti, kaip e, spręsti iššūkius 21 amžiaus. Norėčiau dabar paminėti porą pavyzdžių, kurie mūsų nuomonė turėtų būti e, išnagrinėti, taikant naują požiūrį nusiginklavimą. Mes, pavyzdžiui, galvojame, kad turėtume apimti vis bet kokius e, brandalinius ginklus, e, sistemas, įvertinti e, kiekybinius aspektus ir kokybinius aspektus tai labai svarbu nepamiršti kokybinio aspekto. Aš tikriausiai neturiu kalbėti apie tai čia, bet e, vis tik manau, reikia akcentuoti tai, kad turime sustiprinti normas prieš cheminių e, ginklų naudojimą taip pat. E, turėtume patvirtinti požiūrį prieš bet kokio masinio naikinimo ginklų naudojimą šį amžių ir užtikrinti atskaitomybę už jų naudojimą. Ir tai yra prioritetas jungtinių tautų. Mes taip pat turime ir toliau įgyvendinti normas prieš biologinių ginklų naudojimą, sukurti sistemą, kuri užtikrintų koordinuotą tarptautinį atsaką jų naudojimą. Taip pat tikriausiai turėtume e, raketų klausimas spręsti, nes dažnai jis pamirštamas. E, mes žinome, kad artimuose rytuose kartais naudojamos raketos ir prieš e, civilius gyventojus. E, labai sunku kontroliuoti šį reiškinį, nėra privalomų tarptautinių standartų ir atėjo laikas dabar pradėti šios klausimus spręsti. Mes taip pat turėtume prieš raketinių sistemų klausimo imtis, ypač balsinių raketų gynybos sistem, sistemas nagrinėti. Tai yra labai jautrus klausimas, bet e, tai yra labai aktuolus klausimas. Aš jau e, užsiminiau apie regioninės problemas. Mes e, turėtume stiprinti regioninį požiūrį į nusiginklavimą, taip pat turėtume galvoti, kaip geriau stiprinti pasitikėjimo priemonės, arba kitaip tariant, aš manau, kad nusiginklavimas – turi būti nagrinėjamas politinių dėrybų kontekste, sprendžiant konfliktus, ne sprendžiant nusiklanklavimo klausimus kaip atskirus techninius klausimus. Taip pat reikia stiprinti skaidrumą e, susijusiu su naujomis ginklų sistemomis, tai labai svarbu plėtojantis technologijoms. Ir taip pat mes, kaip jungtinės tautos, manome, kad reikia stiprinti priemonės, kurios būtų skirtos civilių apsaugai. Jau mes ėmėmės tam tikrų žingsnių šio požiūriu. Taip pat mes taip turėtume e, siekti problemas susijusią su naujomis technologijomis, e, kalbu apie kibernetinę erdvę ir dirbtinį intelektą. Taip pat yra ir kitų klausimų, pavyzdžiui, 3D spausdintuvai ir kiti elementai e, bio sritis, biologinės sritis. Ir taip pat reikia pripažinti uh, įvairių sistemų ir uh, ginklų poveikį lytims, pavyzdžiui, vyrams, moteriams, mergaitėms, berniukams. Ir mes turime tą poveikį gerai suprasti. Ir Europos Sąjunga mus labai stiprai remia mūsų jungtinės tautas, siekiant geriau išsiaiškinti, ką reiškia tie dalykai. Galiausiai norėčiau iš mūsų perspektyvos akcentuoti tai, jog tikimės, kad tarptautinė bendruomenė pripažins tai, e, kokie svarbus yra daugia šaliai sprendimai. Aš kalbėjau apie nusiginklavimą, apie priemonės, e, Ir dvišaliai susitarimai yra labai svarbus, tačiau daugia šaliai sprendimai nepaprastai svarbus taip pat. Ir aš manau, kad tiek ES, tiek jungtinės tautos e, vaidina labai svarbu vaidmenį ir turi suvaidinti svarbu vaidmenį čia. Po peržiūros konferencijos jungtinės tautos norėtų e, su šaukiamusiamis galiomis pasinaudoti ir sutelkti šalis neformaliai, taip pat pritraukti kitus suinteresuotus subjektus, kad būtų galima atlikti tolesnę analizę, e, išsakyti nuomonės šioje srityje. Tai yra, būtų tokia tolimesnė perspektyva ir mes galvome, koks būtų deramas laikas ir formatas tokių diskusijų ir procesų. Galiausiai ES vaidmuo valstybių narių, atskirų valstybių narių vaidmuo ir Europos parlamento. Tai yra jūsų vaidmuo. ES ir valstybės narės jau dabar vaidina svarbu vaidmenį tarptautinėje nusinklavimo bendruomenėje, apie tai jau kalbėjau. Es labai stipriai remia jungtinių tautų darbą šioje srityje, ne tik finansiškai, bet finansinė parama yra labai svarbi. Aš minėjau politinę paramą, tačiau reikia e, kalbėti ir apie tai, kad jūsų finansinė parama buvo nepaprastai svarbi. E, remiami veiksmai susijęs su peržios e, konferencija, bet ES taip pat remia projektus susijusius su smulkiais šaunamaisiais ginklais, taip pat nusiginklavimo konvenciją, kitas konvencijas, tai labai svarbu ir mes e, sieksime, kad būtų universaliai taikomi atitinkami principai. Ir e, dėl masinio naikinimo ginklų neplatinimo ir įtraukimo nevalstybių veikėjų, nevalstybinių veikėjų. Nes tautos e, neturi pakankamai finansavimo, kartais trūksta finansavimo taip, kad mes negalime užtikrinti šildymo ar apšvietimo ir turime nutraukti šeštą valandą posėdžius. Ir ES remia įvairius projektus ir tai yra labai svarbu. Kartu su valstybės narėmis ES išsako labai principingą stiprų balsą daryboms vykstant dėl nusiginklavimo, ypač Generalinėje asamblėjoje, taip pat įvairiuose susitikimuose šalių partnerių NPT, biologinio ginklo konvencijos, šalių sutikimuose, kitų sutarčių šalių sutikimuose ir Europos Sąjungos piliečiai, kaip žinia, yra susijęs su tuo, ar pavyks įgyvendinti ginklų neplatimo priemonės ar ne, ir ES ir valstybės narės dėl to e, turi teisę išsakyti savo balsą e, įvairiose platformose. Valstybės narės ES yra suvaidinusios atskirai savo svarbų vaidmenį, e, yra visai lė iniciatyvų remiančių nusiginklavimą, pavyzdžiui, Stokholmo grupė veikia, kuri remia NPT, taip pat uh, Vokietijos dialogo e, raketų klausimu. Iniciatyva pradėta įgyvendinti, ji labai naudinga ir vyksta e, jos pagalba diskusijos šioje srityje, kur, e, kur, į kurią dažnai neatsižvelgdavo formalios struktūros nusiginklavimo. Pavyzdžiui, valstybės narės ES taip pat parodo pavyzdį atskaitomybės, skaidrumo, įsipareigojimų vykdymo srityje Mes turime atskaitimės e, mechanizmą, kuris e, sustiprina skaidrumą ir esame labai e, dėkingi jums, kad jūs labai rimtai gyvendinate šias priemonės. Aš taip pat pastebėjau, kad vis daugiau domisi parlamentas nusiginklavimo klausimais ir net Europos parlamentas. Labai malonu pernai sutikti su jūsų atstovais jungtinėse tautose New York'e ir kas man padarė įspūdį, kad mes galėjome iš esmės padiskutuoti, tai nebuvo kažkoks politinis žestas, bet matėme, kad jums tie klausimai iš tiesų yra labai aktualūs. Ir mes e, esame dėkingi jums už tokį susidomėjimą. Tikiuosi, kad e, Taip dirbsime ir toliau. Ir dar noriu pasakyti, kad ES valstybių narių nacionalinių parlamentų atstovai taip pat pas mus lankosi. Turėjau garbės su jais susitikti ir pakalbėti. Tas susidomimas tikriausiai niekam nėra keistas dalykas, nieko nestebina, nes ES piliečiams taip pat tie klausimai tampa vis labiau aktualūs nes tai yra jų saugumo saugos e, klausimai. Mes norėtume ir toliau dirbti su jumis, toliau stiprinti diskusijas ir po keleto mėnesių jau turėsime tiesioginę galimybę tą padaryti, tačiau taip pat aš labai norėčiau išgirsti, ką galvoja Europos parlamento nariai, kadangi tokios diskusijos ir dialogai man atneša, leidžia išgirsti labai įdomių minčių, kurias galiu toliau išplėtoti ir perteikti kitiems regionams. Tuo ir apsiribosiu. Ir dabar malonu, pasakysiu, kad bus malonu mums ir ateityje apsikeisti nuomonėmis. Dėkoju. Sutiks dabar žodį ponė Jackie Jones, delegacijos santykiams su JAV vicepirmininkiai. O po to sutiksiu žodį kitiems parlamento nariams, kurie dalyvauja posėdėje. Ačiū. Norėčiau padėkoti Saugumo ir gynybos pakomitečiui, kad įtraukėte taip pat ir delegaciją su JAV e, į šį susitikimą su pone Nakamitsu. Atsiprašau, jeigu neteisingai ištariau jūsų pavardę, bet mes labai palankiai vertiname šį susitikimą. Labai bus įdomu, tiksliau labai įdomu buvo išklausyti jūsų pasisakymą apie iššūkius, su kuriais dabar susidurėme, be kito ko turint galvoje ir vieną ES valstybę narę, kuri e, šios savaitės pabaigoje pasitraukė iš ES, nes be jokios abejonės Junktinės karalystės karalystės piliečiai yra labai sunerimę dėl visų šitų klausimų. Tad e, jums tikrai, ponė, tenka labai nelengva užduotis e, tarptautinėme kontekste, nelabai daug optimizmo, jūs taip pat apie tai kalbėjote, kalbant apie taiką ir stabilumą daugelį pasaulio dalių. Dėl to būkite įstikinusi, kad jungtinės tautos nėra vienintelė, e, kuri deda pastangas siekiant ginti principus, kurie yra nepaprastai svarbus ir kurie yra susijęs su jūsų įgaliojimu įgaliojimais. Bendrasis išsamas veiksmų planas ir pagal jį Vokietija, Prancūzija ir E, kitos suinteresuotos šalis pradėjo taikinimo mechanizmą ir mes tikimės, kad tai galės e, padėti išgelbėti šį susitarimą. Mes esame įsipareigoję bendram išsamių veiksmų planui ir ieškosime išeičių su susijusiais subjektais, nes tai yra vienintelis gyvybiškas instrumentas leidžiantis užtikrinti taiką ir stabilumą e, regione. Mes labai apgailestaujame dėl to, kad JAV ir Rusija pasitraukė pasitraukė iš vidutinio nuotolio brandolinių pajėgų sutarties. Be kita, ko mes kalbame ir apie naujos pradžios susitarimą dėl kovinių galvučių. Tikrai e, matome nerimą keliančių tendencijų dėl e, ginklų atsargų. Kita vertus. E, matome, kad nemažai valstybių skiria savo išteklius, ginklų, atsargų kūrimui, bet mes ragintumėm pasirašyti sutartis tuos, kurie dar to nepadarė ir nėra jų ratifikavusios. Tad jūs paminėjote apie tuos iššūkius, o aš norėjau paminėti pavyzdžiui tokius kaip dronus ir kitus susijusius ginklus. Kitas svarbus dalykas yra išsami brandolinio ginklo bandymų draudimo sutartis ir visos susijusios su sutartys, nes e, labai svarbi ji turint galvoje ekosistemas. Taip pat e, reikia turėti galvoje poveikį, kurį jūs e, išdėstėte. Mes kalbame apie poveikį labiausiai pažeidžiamiems Ir be kita ko kalbame apie poveikio vertinimą lyčių aspektų, nes jo labai reikia. Uh, visame pasaulyje. Dėkuoju Jums uždėmesi. Ačiū. Ko yra penki prašymai pasakyti, jeigu jūs neprištraujate, suteiksime žodį visiems šilis, paskui atsakysite viską kartu. Taigi, suteiksiu dabar žodį pranešėjui, aplatimo klausimais. Thank you, Madam Chair. Uh, Madam... Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbama ponė Nakamitsu, labai malonu su jumis e, matyti čia po e, jau mūsų įvykusio vizito New York'e. ES ir valstybės narės e, visuomet jautė įsipareigojimų nusiginklavimui dėl tų priežasčių dėl tų priežasčių, kad e, Europos kontinentas būtų galėjęs tapti brandolinių jėgų konflikto arena. Jūs kalbėjote apie tai, kad e, dvi iš penkių yra brandolinės valstybės, apie jas kalbėjote, taip pat kalbėjote apie 28 valstybės narės, apie NATO valstybės ir apie konsensusą, kurio pagrindu e, derinami veiksmai Ir kol matome tokias grėsmės pasaulyje, alijansas, NATO alijansas ir toliau bus ginkluotojų pajėgų alijansas. Mes praėjusią savaitę kalbėjome su ekspertais ir vienas kalbėjo apie peržiūros konferencija ir tai, kas yra sėkmė ar nesėkmė, yra santykinis dalykas. Per pastaruosius 20 metų nebuvo parengta konsensuso deklaracija. Bet jeigu tokia atsiranda, tai tuo metu kalbama apie tokio kaip ir bendro vardiklio raidimą. Bet gal jūs galėtumėte paaiškinti, kas konkrečiai reikštų sėkmę politinių požiūrių, galbūt susitarimas dėl dokumento. Ar toksai dokumentas reikštų sėkmę. Bet kalbant apie turinį, koks galėtų būti peržiūros konferencijos e, sėkmingas turinys? Dar vienas dalykas, pagal sutartį naujosios valstybės, kurios, kurios nėra pasirašysios sutarties, jos neprisijungia prie sutarties, bet yra tokių brandolinių valstybių, kurios ir ateityje, ko gero, prie sutarties neprisijungs. Pavyzdžiui, prisiminkime incidentus ir situacija, pavyzdžiui, 2002 metais e, tarp Indijos ir Pakistano dėl Kašmyro, kai mes stovėjome ties brandolinio karo bedugnę, bet mes kalbame apie tokius atvejus. Ir mes kalbame apie platesnio masto problemą. Tad kaip Jūs galvojate, kaip reikėtų tokias valstybės priartinti prie bendradarbiavimo, kad jos prisijungtų prie brandolinio ginklo neplatinimo sutarties. Ir dar vienas klausimas ne dėl peržiūros konferencijos, bet jūs kalbėjote apie tai, kad po to reikės galvoti apie šį klausimą, tai yra antibalistinės gynybos sistemos. Mes kalbėjome apie INF. E ir apie tai, kad ši sutartis dabar merdi ir kalbame apie uh, tai, dėl ko taip įvyko Amerikoje. Dėl to, esą, kas vyksta Rusijoje, dėl to, kad jie kuria atitinkamas sistemas, kurios nesuderinamos su sutartimi. Bet be kita ko atsirado naujų pasaulinių veikėjų, kurių nesaisto ši sutartis. Tad buvo kalbama apie tai, kad reikia daugiau daugia šališkumo, bet kai kalbame apie antibalistinės sistemas, ką jūs turite galvoje? Ar galvojate, kad modelis galėtų būti mm, kažkoks kitoks spręsti šią problemą? Galbūt galvojate apie tai, kad reikėtų tokio uh, kažkokio daugiašalio susitarimo e, siekiant išspręsti antipalestinių gynybos sistemų problemą. Ačiū. EPP vardu prašom Kris Peters. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė Nakamitsu, kad atvykote į Europos parlamentą. Aš Taip pat esu delegacijos narys, kalbant apie peržiūrą New York'e. Ir aš dabar peržiūrėjau tos užrašus, kuriuos pasidariau praėjusiu metu spalį. Ir čia yra vienas dalykas pakartotas ir akcentuotas, kad ES yra stiprus nusiginklavimo diskusijų partneris. Ir išliks toks partneris su jungtinėmis tautomis, siekiant rezultatų Ir man atrodo, tai yra pirmas dalykas, kurį reikia pabrėžti. O antras dalykas, kurį jūs pabrėžėte, kad ir jungtinėms tautoms yra nepaprastai svarbu. Taip pat ir e, generalinis sekretorius vadovaujasi savo paties nusiginkla, savo nusiginklavimo strategiją. Ir kartu, tai yra ES, su generaliniu sekretoriumi galime, galime, gali ieškoti išeičių su e, trečiosiamis šalimis. Taip pat kalbėjote apie tai, kad reikia naujos vizijos, naujo požiūrio. Jūs kalbėjote apie dirbtinį intelektą, apie kibernetinius išpolius ir kitus elementus, bet mums reikia dalykinių žinių, labai daug ekspertų mums prireiks, siekiant išsiaiškinti, ką reiškia tos naujosios technologijos, ar jos reiškia tik pavojų. Tad norėčiau paklausti, kokia dabartinė padėtis, turiu galvoje dalykinės žinias ir e, kalbu apie poreikį diskutuoti su ekspertais dėl šių dviejų jūsų paminėtų, dėl dirbtinio, paminėtų aspektų dėl dirbtinio intelekto ir technologijų. New York'e jūs kalbėjote, kad mums reikės kelių dešimtmečių neformalių diskusijų ir tik tai tuomet turėsime pakankamai dalykinių žinių, leidžiančių mums e, įtvirtinti tą naują viziją praktiškai. Aš galvoju, kad santykiai tarp JAP ir Kinijos bei Šiaurės Korejos ir Irano, aišku, kad tie santykiai svarbus ir Kinija yra labai svarbi. Mums labai svarbi politinė lyderystė siekiant išspręsti konfliktą tam tikrų metų. Ir klausimas yra štai koks, ar yra pakankama uh, tą politinę lyderystę, siekiant konkrečių rezultatų, matant e, diskusijas tarp JAF ir Kinijos ir taip toliau, taip pat ir e, Rusija yra įsitraukusi. Bet e, man pagrindinį susirūpinimą kelia klausimas, ar tikrai yra pakankamai politinės lyderystės ES yra stipri partnerė, ieškant sprendimų, bet ar bus ta politinė lyderystė, siekiant išspręsti visas tas problemas? Ačiū. Rinių Europos frakcijos vadu Filas Benanas. Taip, dėkoju. Jau klausimas, kuriuos norėjau užduoti, iki uždavė kiti. Norėjau, kad jūs pakomentuotumėte kokios pastangos yra daromas, kad būtų galima įtraukti Iran, atsiprašau, Indiją ir Pakistaną. Taip pat reikia turėti galvoje ir Brexito kontekstą ir santykius tarp Indijos ir Pakistano. Ypač Kašmyro klausimas čia svarbus. Tad kokios yra daromos pastangos ir ar būtų aiškios naudos, jeigu šios šalis būtų tikrai įtrauktos kaip pasirašysios šalis? Taip pat, ar mes žinome, kokio dydžio yra jų arsenalai, ar tai yra visai jau už mūsų žinių ribų. Taip pat norėjau, kad būtų pakomentuota JCPOA, yra sustarimas, bet į šie klausimai jau užduoti buvo. Dėkoju. Dėkoju apie pavardu Basesku. Dėkoju. Norėčiau pastebėjimą išsakyti. Dažniausiai kalbame apie ją Virusis federaciją, kai kalbame apie INF sutartį arba kai kalbame apie brandolinio arsenalų mažinimą. Kita vertus, mano vertinimu ir remiantis mano patirtimi, tačiau pasakyti, kad manau, jog svarbiai sprendimai bus primami JAV, Rusijos federacijos. Pirmiausia dėl to, kokia yra Kinijos situacija, kad Kinija vis dar niekaip nedalyvauja jokiuose įsipareigojimuose. Šiuo metu, tiek kalbant apie Rusijos federaciją arba JAV, abi šalis mato Kiniją. Ir Kinija turi arsenalą, kuris beveik siekia JAV arsenalo dydį. Tai tuomet tokio situacijoje būtų na, sudėtinga labai prašyti ar tikėtis, kad JAV arba Rusija imtųsi iniciatyvos. Turbūt tik daugia šaliai sprendimai galėtų čia vesti pirmin darybas link e, sėkmingos pabaigos. Toliau, kita vertus, kalbam apie didžiasis penkias valstybės, tačiau yra dar antriniai žaidėjai - Pakistanas, Indija, Iranas, Šiaurės Koreja. Turbūt iš strateginės perspektyvos nuolatinis tautų saugumo narės, saugumo tarybos narės turėtų susivienyti, susivienyti ir vieningai kartu paspausti šias antrinės e, žaidėjas, kad jos sutiktų sunaikinti savo brandolinę arsenalą. Ir tada, nes e, Junktinių tautų saugumo tarybos narys galėtų priimti savo galtinius sprendimus. Kol kas tikrai esame toli nuo to laiko, kada ne, nebeegzistuos pasaulyje branduoliniai ginklai. to turbūt reikia tikėtis nedaug kuklios sėkmės per e, kitą konferenciją. Ir turbūt esminis čia elementas yra tai, kad mums pavyks tik tada, jeigu pavyks sėkmingai įtraukti antrinius tos žaidėjus. Ir toliau dar vienas komentaras. Taip, e, jūs sveikinate Europos Sąjungą dėl to, kad ES įsitraukia į šias politinės pastangas, būtent nusinklavimo pastangas, branduolinio ginklo sunaikinimo pastangas. Na gerai, to gal ir neįvyks. Tačiau kita vertus, dėl mūsų pasivistinės politikos, pažiūrėkime į ES situaciją. ES tapo mažiau įtakinga pasaulyje, pasaulinėje scenoje. Šiuo metu šiuo metu tos šalis, kurios turi didelės kariuomenės, didelis karinius išteklius, tos šalis pradeda veikti niekaip nekreipdamos dėmesio į tarptautinės e, sutartis ir prim, jos primeta savo sprendimus, regioninius sprendimus, galbūt laikų bėgant prieis ir prie pasaulinių sprendimų. To dar nėra, bet regionuose tai matome tiek kalbant apie artimuosius rytus, tiek kalbant apie Lidį, e, Libiją pastaruoju metu. Karinė gale čia diktuoja savo sąlygas ir tokia situacija ES įtaka yra menka. Kalbant, kalbant pragmatiškai, nekartą mes esame šiame pakomitetėje svarstę, kągi reiškia, kokiagi bus ta Europa be karinių pajėgų, be karinių išteklių, kaip mes paveiksime sprendimus. Tokie mano pastebėjimai susijęs su jūsų pasakymu. Bet kad baigdamas pasakysiu, kad e, tik daugia šalių pagrindų galime žengti pirmin per kitą konferenciją. Kol kas. Kol kas nema, nemanau, kad ta konferencija gali baigtis tikrai pozityviai. Bet kuriuo atveju sveikinu Jūs ir tikiuosi, kad Jūsų darbas bus sėkmingas. Dėkoju, Bušner žaliųjų vardu. Dėkoju. Norėčiau užduoti konkretų klausimą apie naujasias technologijas ir apie mažuosius taktinius branduolinius ginklus. Čia aš išvelgiu didžiausią pavojų, jeigu jie bus panaudoti. Prisiminkime situaciją Kašmyre. Ten dažnai buvo kalbama apie tokį ginklų, tų ginklų panaudojimą, prisiminkime situaciją Irane. Tad ten norėjau dar kartą atkreipti dėmesį į susitarimą su Iranu, apie kurį šiandieną buvo kalbėta. Susitarimas buvo sudarytas ne dėl kažkokių tai branduolinių pasvarstymų, bet dėl kitų dalykų. Jūs žinote, kad nuo pat pradžių kilo yra ne problemų, kalbant apie revoliucinės pajėgas, apie ajatolą. Yra žmonės tiesiog tikėjosi, kad bus išspręstos jų kasdienės problemos, būtent bus panaikintos sankcijos. Ir tai neįvyko. Kitaip tariant, kai mes kalbame apie brandolinius ginklus ir tą požiūrį, kurio laikosi Europa šiuo metu dėrybose, mano manimu, tas požiūris yra visiškai neteisingas. Pirmiausiai mes turime kalbėti apie tai, kaip sudaryti tokią sutartį, kad ji būtų įdomi Iranui, priimtina. Ir tai įmanoma padaryti tik tai ekonominėje srityje. Dėkoju. Dėkoju, Kartulio vardu, Aguilar ir tada paskutinę pasakinečiu. Dėkoju, vieną klausimą turiu. Norėjau paklausti e, ponios Nakamitsu, ką ji galvoja ir kaip įsivaizduoja atimiausiose ateityje klostytis e, reikalai su, e, su Iranu, kai prasidėjo ginčių, pradėjo tas taikyti ginčių taikymo mechanizmas. Ginčių nagrinėjimo mechanizmas, atsiprašau. Dėkoju. Pane Nakamitsu, tikrai šie klausimai rodo, kad parlamento nariai labai domisi šiais dalykais, šiais statimi buvo tiek pane Džons, tiek pane Benjon keli klausimą apie tai, kad paskutinę savaitę su mumis dirba parlamento nariai iš Britanijos, taigi be abejo, mums kaip tik šių parlamento narių taip pat labai trūkstulėsime mūsų darbę. Dėkuoju. Dėkuoju. Be abejo, klausimai labai sunkus. Ir tai yra tie klausimai, kur, su kuriais mes sunkiai dirbame jungtinės tautose pastengs kiek įmanoma atsakysiu. Pirmiausia, JCPOA Irano sutarimas ir ginčių sprendimo mechanizmas pagal tą sutarimą. Žinome, ką pasakė trys ES valstybės, jos pritaikė taikinimo mechanizmą, siekdamos, kad e, bendrai sutarimas liktų galioti. Ir manau, kad jo CPOA buvo turbūt vienas svarbiausių diplomatinių pasiekimų branduolinio ginklo neplatinimo srityje. Tad e, tikrai labai norėtume, kad Iranas grįžtų prie starties laikymosi ir Europos valstybės jau paaiškino, kad būtent to siekdamas jos kūrė tą platformą pagal kurią galėtų tiesiogiai su Iranu bendrauti ir išspręsti nestarimus. Kaip Junktinių tautų sekretariatas mes šiandien vaidiname jokio formalaus vaidmens šiame taikinimo mechanizme. Taigi šiuo metu mes tik atidžiai stebime situaciją ir mes sakome tą patį. Pabandykime, jei tik įmanoma, pabandykime išsaugoti susitarimą. Ir jeigu tik sutarimo šalis manytų, kad mes galime suvaidinti tam tikrą vaidmenį, tai tikrai esame pasiruošę tai padaryti, tačiau šiuo metu formalaus jokio vaidmens mes nevaidiname. Nors palaikome tikslus išsaugoti sutarimą, išspręsti ginčius. Toliau, New Start sutartis. Be abejo, viskas sunkus toks buvo pasakyta, tikrai daug kartų viešai buvo pasakyta, tiek generalinis sekretorius ir aš esu tą kartą, tada daug kartų viešai sakiusi, mes uh, nuolat raginame, kad sutartis būtų išplėsta. Jeigu tai nebus padaryta turbūt iki kitų metų vasario, tai tuomet pirmą kartą po daugybės metų dvi branduolinės supergalios jau nebeturės jokių apribojimų savo arsenalui. Ir ta situacija mūsų galva pasauliu būtų labai pavojinga. Tikrai to nenorėtume, kad tos šalis taip, na, su, su to susidurti ir tikrai norime, kad šios šalis išplėstų sutarimą. Toliau CTBT. Taip, tai yra nusiklaimo sustarimas. Tikrai jau seniai laikas tokiam sustarimui ir mes norime, kad šis sustarimas įsigaliotų. Be abejo, iš ES pusės, tačiau ir iš kitų pusės šalių yra sustarimų kurios pasirašė šis starimą ir kasmet yra bendraujama jungtinėse tuose aukštų lygių. Vyksta konferencija, dažniausiai ministrų lygių. Toliau dėl ES pozicijų ir sudėtingumo, taip suprantu. Kai sakau, kad yra teisėti saugumo nuogastavimai, tai būtent tą ir turiu galvoje. Be abejo, pozicijos gali labai išsiskirti, būti labai sutingos, skiriasi pagal tai, kur valstybės yra, kokiuose alijansuose dalyvauja ar nedalyvauja valstybės narės. Bet kuriu atveju, pirmas e, dalykas, turint galvoje, sutarties peržiūra ir bendrai bet kokios diskusijos dėl ginklų kontrolės – Tai pirmas dalykas reikia suprasti visų valstybių saugumo rūpeščius. Kita vertus, yra tam tikrų atvejų, kuriuos esu, esu pati mačiusi. Pavyzdžiui, Genas asamblės komitete esu mačiusi, kad valstybės starimų šalis kartais visai bereikalo labai priešiškai pradeda diskutuoti. Ir visa tai tikrai nepadeda valstybėms narėms mm, diskutuoti išsamei, atvirai apie tikrus jų ir pagrįstus saugumo nuogastavimus. Tad manau, kad dabar tikrai laikas visiems yra apie tai iš naujo pagalvoti Ir manau, kad daugiau valstybių narių kalba apie tai, kad reikia civilizuoto dialogo šiais klausimais. Be abejo, tos valstybės, kurios taip sako, tikrai yra drąsiosios valstybės ir jos nori priminti kitiems savo partneriams, kad diskusijos yra labai svarbios ir reikia jų nesugadinti. Nesugadinti diskusijų dar nepradėjus diskutuoti iš esmės. Todėl labai suprantame tą valstybių narių pozicijų sudėtingumą. Toliau. Ką reikštų sėkmė? Na, aš pati nuolat keliu šį klausimą NPT šalims narėms. Yra daug sakančių, kad labai išsamus rezultatas, ambicingas rezultatas, kokį matėme dešimtais metais, e, nebūtų realistiškas tikslas. Ir aš linkstu pritarti šiam požiūriui dabartinė mūsų aplinka, dabartinė situacija neleidžia tikėtis ambicingo dokumento ir taip pat labai išsamaus, labai konsoliduoto dokumento. Jau bent pusantrų metų neplatinimo starties e, šalių narių klausiu ir prašau jų, susitarkime, kas būtų sėkmė, koks rezultatas būtų sėkmingas kur norėtumėte atsidurti, koks yra ambicijų lygis. Ir taip pat, koksgi būtų tas minimumas, kurį reikėtų būtinai pasiekti. Tik po to, kai šalis e, sutarties narės sutartų dėl bendro požiūrio į 20 metų starties, e, atsiprašau, konferencijos rezultatus, tik tada būtų galima pradėti konkrečias dėrybas ir diskusijas įskaitant ir dėl to rezultato formato. Nes kol kas nėra jokio šablono, nėra jokio šablono rezultato dokumentui. Dešimtųjų metų dokumentas yra labai didelis, labai išsamus, bet tai na, nėra būtinas formatas e, rezultatų dokumentui. Ir valstybės sutarties narės turėtų tikrai aptarti labai daug elementų, išsamei aptarti. Tad e, nekatrauju taip pat keliauti rytoj į Ženevą. Ten taip pat kalbėsiuosi su paskirtoju konferencijos pirmininku. Be abejo, jis turėtų tapti vadovu šioms diskusijoms, turėtų padėti suartinti valstybės narės ir kartu su jomis aptarti, ieškoti bendros vizijos rezultatui ir užtikrinti, koks rezultatas būtų sėkmingas. Taip pat sutarti, kokie būtų minimalūs pasiekimai. Taip pat reikia sutarti ir dėl, dėl rezultatų dokumentų formato. Dokumento ar dokumentų, jų gali būti daugiskaita. Toliau. Indijos-Pakistano klausimas. Taip, tikrai labai sutingas klausimas, sutingai labai išspręsti. Nepanaudojau to termino nedavančių šalis, outliers. Bet vis tik yra šalių, kurios turi branduolinį ginklą ir kurios nedalyvauja neplatinimo startyje. Ir labai sutinka šį klausimą svarstyti. Kodėl? Todėl, kad na, bet jau su penkiomis šalimis pagrindinėmis yra ta e, galiojanti NPT sistema. O to šalis, kurios nėra NPT, tiesiog neturime daugiašalės platformos, kuri funkcionuotų. Yra nusinklavimo konferencija, kuri turėjo tokį tikslą na, įgyvendinti, tačiau iš tikrųjų per pasus 20, daugiau nei 20 metų nevyko išsamių diskusijų tame kontekste. Tad kol kas tik trūksta realiai veikiančios daugiašalės platformos. Ir būtent. Kodėl aš kalbėjau apie tą neformalią viziją, kokie galėtų būti. Tai turbūt e, todėl, kad reikėtų galvoti apie regioninius sprendimus galbūt. Ir būtent šį klausimą kaip tik ir turėjau galvoje tada. Pavyzdžiui, Indijos ir Pakistano problema. Jeigu nepavyks išspręsti politinės įtampos tarp šių šalių, nepavyks tarp šalių užmėgsti nusinklavimo dialogo. Taigi, man atrodo, kad, man atrodo, kad tai tikrai nėra techninis dialogas ir nereikia galvoti, nereikia galvoti, kad tai yra vien tik tais nusikinklavimo klausimas. Ne, tai yra politinio saugumo visų pirma diskurso klausimas. Vieną iš jau atkreipdėmės vieną naują įdomų pokytį. Tai yra JAV nauja iniciatyva. Praėjusiais metais JAV pradėjo iniciatyvą, e, kurie siekia sukurti nusinklavimo aplinką. CND nauja iniciatyva. Ir e, JAV siekia įtraukti visas šalis, kurios yra aktualios nusinklavimui. Taigi įtraukti tame kontekste ir Indiją, ir Pakistaną. Kol kas dar tik e, plėtojama ta platforma, dar tik svarstoma ji, dar tik dialogas prasideda. Bet mes tikimės, kad tokia iniciatyva, kuri sukviečia ir valstybės narės, kurios yra NPT startyje ir šalis, kurios turi branduolinį ginklą, bet nėra startyje, galėtų būti labai įdomus naujas dalykas. Tačiau tai tikrai yra turbūt ir labai satingas, ir labai svarbus klausimas. Jeigu norime rimtai užsiimti branduolinio ginklo atsakymo, aš labai abejoju, ar pavyks šią šalies įtraukti į NPT kaip branduolinio ginklo neturinčią šalis. Ir taip pat nemanau, kad pavyks kaip nors pakeisti tą esamą sistemą, kuri numato didžias penkias, didžias penkias, penkias šalis, kurios turi bandlygiklą. Toliau, priešreiketinės sistemos. Trumpas atsakymas būtų ne, tikrai neturime jokio aiškaus atsakymo ar sprendimo. Ir manau, kad panašiai kaip bendrai su visomis raketinėmis sistemomis. Žinome, kad tai yra jautri tema ir svarbi tema. Ir e, manau, kad jeigu šių antipalestinių raketų sistemų klausimai nebus keliami ir taip pat nebus keliami klausimai apie raketų kaip bradalinių ginklų nešėjų klausimas, e, tai na, nesvarstačių klausimų tikrai neįmanoma išsamei kalbėti apie branduolinį ginklą ir nusiginklavimą. Tačiau tai sakau, turėdama galvoje, kad vis tik klausimas yra labai jautrus ir sudėtingas. Pažiūrėkime vien į Irano situaciją. JCPOA visai nekelia pačių raketų klausimo vien dėl to, kad jį labai sunku dabar spręsti. Būtent todėl noriu pabrėžti, kad kol kas yra tam tikras trūkumas ginklų kontrolės sistemoje ir nusiginklavimo sistemoje ir tą klausimą, tą problemą kaip spręsti. Toliau, žinių ir pajėgumų kūrimas. Na, čia yra keli svarbus elementai. Turbūt kalbant apie naujas technologijas ir naujų technologijų klausimus, taip tikrai mums labai skubiai reikia, kad teisės kuriejai geriau supažintų su technologijomis, geriau suprastų, kokios technologijos yra naujos kūriamos, kokios yra naujos iniciatyvos. Ir manau, kad tie politikai, kurie atvyksta į daugia šalės darybas, tikimės bent jau, kad jie tikrai gerai išmanys, išmanys visus technologinius aspektus. Tačiau, kalbant apie daugia šalės diskusijas, kurios kaip tik vyko visai neseniai, praėjusiu metu gruodį, tai vyko atviros darbo grupės dėl kiminio saugumo kontekste, generalinėje asamblėje, tuomet gavome įgaliojimus e, rengti daugia šalį sustikimą gruodžio mėnesį ir tada tame sustikime dalyvavo per šimtą atstovų ir privatus sektorius, ir plėtinė visuomenė, mokslininkai, kurie užsima kibernetiniu saugumu. Visi atvyko į Junktinės tautas, susėdo kartu su valstybių narių atstovais. Manau, kad e, tarp visų dalyvių tikrai dominavo aišku, supratimas, kad vyksta dialogas tarp įvairių bendruomenių ir tai padėjo visoms pusėms vieną kitai geriau suprasti. Ir kad tiek techninė bendruomenė, tiek politinė bendruomenė geriau suprastų šios klausimus, tad tikrai kūrėme naujas e, kūrybinės diskusijų platformas, jas numatome kad diplomatai galėtų pasinaudoti šiomis platformomis, bet taip pat ir verslas bei plėtinė visuomenė. Is, uh, uh Kitas dalykas - valstybių narių mokymo pajėgumų stiprinimas. Mes dažnai girdime, kad laikotarpiu po šaltojo karo taikos saugumo klausimais užsiimantys žmonės pirm, nusigrėžė nuo nusiginklavimo, ginklų kontrolės klausimų prie e, taikos palaikymo, taikos e, kūrimo e, klausimų ir ginklų kontrolė, nusiginklavimas. Dabar tie klausimai vėl grįžta į užsienio reikalų ministerijas ir matome, kad didėja poreikis stiprinti paėgumus, mokyti darbuotojus. Mes tobuliname savo internetinės platformas šiais tikslais diplomatams, bet ne tik e, bus skiriamos jos diplomatams, bet ir jaunesnių kartų atstovams, tiems žmonėms, kuriems įdomus ginklų kontrolės nusikinklavimo klausimais. Beje, praeitą savaitę jaunimas už nusikinklavimą tos grupės sutikimas pirmas vyko Niujorke. E Ir komitetas gavo naujus įgaliojimus dirbti su jaunimu, kad būtų galima stiprinti jo susidomėjimą šiais klausimais. Ir pirmą kartą mes užtikrinsime galimybės jaunesniems žmonėms, pirmiausiai universitetų studentams e, gauti tam tikras e, apmokymo galimybės šiuose tie nusiginklavimo, pavyzdžiui. Politinė lyderystė. Norėtume daugiau tokios politinės lyderystės iš tiesų. E, bet jau ir dirbama pirmiausiai NPT kontekste penkių valstybių koordinavimo tinklas suaktyvėjo. E, paskutinį kartą Kinija buvo koordinatorė paskutinė ir jie daug investavo į tą tinklą. Dabar koordinatorė naujoji yra Junktinė karalystė ir matau, kad dėmesio skiriama daug. Kalbu apie penkias brandas valstybės ir koordinavimo darbams skiriama daugiau dėmesio ir jau matome tam tikrų rezultatų. penkios brandojas valstybės jau padarė labai rimtų pareiškimų, kuriais sustiprino savo įsipareigojimus gyvendinti šeštąjį sutarties straipsnį, ne tik šeštąjį straipsnį, bet ir visus tris ramščius. Ir tai bus labai svarbu. Mano nuomonė, tai turėtų būti vienas iš e, peržiūros konferencijos sėkmės elementų. Balandį ir gegužę. Daug diskusijų vyksta apie tai, e, kur yra Kinija šiame kontekste. Tai vienas iš gana sudėtingų klausimų, tikriausiai vėl reikės įspręsti, e, palaikant e, tarp bradolių valstybių nuoširdesnį, gilesnį dialogą. Kaip sakiau, sakiau, brandolinio ginklo neplatinimas, atsisakymas brandolinių ginklų, e, nusiginklavimas, tie klausimai yra susijęs svarbus, bet e, galima pasakyti, kad 90 procentų arsenalo yra dviejose šalyse JAV ir Rusijos federacijoje. Ir dėl to tos dvi šalys e, turi ypatingų prievolių. Ir aš e, visuomet e, kalbu apie prievolės supergalybių brandolinių ir daugiapolis pasaulis reiškia, kad e, dabartinės ir kylančios supergalybės turės prisimti vis didesnius įsipareigojimus, kai kalbu su kolegomis iš Kinijos e, sakau, jog raginimų girdime iš visų pasaulio dalių ir tai yra tarsi faktas, kad Kinė yra pripažįstama kaip supergalybė brandolinė ir a, e, turi atitinkamų įsipareigojimų. E, tos visos šalis yra partnerės e, nusinklavimo kelyje. Aš daug dirbu su JAV, Rusija, Kinija, kalbu su atstovais. Taip, tai yra e, E, karinės galybės ir reikia suvokti pozicijas e, tų šalių, elementus, kurie galėtų tas pozicijas pakeisti. Ir tai yra jungtinių tautų e, darbo ir atsakomybės dalis. Aš dirbu labai glaudžiai su partnerėmis, tomis brandolimis valstybėmis ir tai yra labai svarbu mūsų darbe. E, taktiniai brandoliniai ginklai smulkieji viena iš priežasčių, kodėl mes akcentuojame tai, kad reikia e, įtvirtinti brandolinių ginklų nenaudojimo principą yra tai, kad e, naujos, nauji terminai, pavyzdžiui, low yield nedėlio poveikio branduoliniai ginklai gali sudaryti įspūdis, kad kadangi tie ginklai yra nedideli ar um, nedėlio poveikio gali būti panaudoti. Ir tie low yield ar taktiniai branduoliniai ginklai yra kur kas didesni ir galingesni negu Hirošimoje ir Nagasakėje sprogusios bombos. Dėl to, reikėtų negalvoti, kad yra, jeigu tai yra nedideli ar taktiniai brandoliniai ginklai, jie gali būti naudojami, naudojami mūšiuose. Priešingai mes visiškai taip negalvojame. Ir dėl to mes e, siekiame įtvirtinti bet kokių brandolinių ginklų nenaudojimo klausimą. Principą tai mums labai svarbu. Ir visos brandolinės valstybės turėtų prisimti atitinkamus įsipareigojimus. Aš jau minėjau Irano ginčių sprendimo mechanizmą. Tikiuosi, kad atsiras galimybių rasti sprendimą dabartiniams ginčiams. Noriu taip pat pasakyti, kad šiuo metu mes ne vaidiname oficialaus vaidmens e, klausimuose susijusiuose su susitarimu su Iranu, bet jeigu ką nors galėtų padaryti jungtinės e, tautos, tai mes būsime pasirengę suvaidinti savo vaidmenį, galvant apie brandolinio ginklo neplatinimo klausimą globalių mastų, tai tas sustarimas su Iranu yra labai svarbus ir reikia galvoti, kaip jį galėtume išsaugoti. Manau, kad atsakiau bent jau į didžiąją dalį klausimų. Labai ačiū. Ačiū Jums už apsilankymą. Ačiū už atsakymus į klausimus. Mes e, esame patenkinti Jūsų atsakymais ir norime palinkėti Jums sėkmės e, jums gyvenant savo prievalės tikrai nuoširdžiai dėkoju, o mūsų pakomičio nariams noriu pasakyti, kad kitas posėdis vyks e, vasario 17 dieną, prasidės jisai 14.30.